Taigi turime spręsti ir šias problemas, taip pat e, kurti darbo vietas tiek mūsų šalyse, tiek ir trečiosiuose šalyse, kad padėtumėm piliečiams. Ačiū kolegijai Grės ir toliau užimtumo ir socialinių reikalų komiteto vardu pirmiausia kolegė Beres.